Ponas Sudė, ačiū pirmininkė. Norėčiau parlamentą informuoti apie faktus e, e, Prancūzijos Respublikoje apie tai, kad užsipultos žmogaus teisės ir pažįstas, pažįstos asmens laisvės. Buvęs e, Respublikos prezidentas, e, buvę ministrai bei advokatai, bu, jų pokalbių buvo pasiklausoma. E, E, šalies teisininkai manoma, mano, kad tai yra neprimtina ir kad taip paminamos asmens laisvės. E, pone pirmininkė, septintas straipsnis pagrindinių teisių hartijoje teigia, kad kiekvienas asmuo turi teisę savo privataus e, gyvenimo ir privačių privataus komunikavimo uh, apsaugą. Ką tik buvo NSA pasiklausimų skandalas. ES turėtų išsiaiškinti, ar Prancūzijos Respublika šiuo konkrečiu atveju gerbė asmenų teisės ir ar nereiktų prieš ją pradėti pažeidimo tyrimo. Vielen Dank, Herr Odi. Ich werde den Präsidenten. Dėkoju kolega Audy, aš informuosiu prezidentą apie tai, ką jūs sakėte. O dabar pradėkime balsuoti. Pirmiausia, salerio pranešimas. Vienintelis vardinis balsavimas, iš karto pradėme balsuoti. Ar visi jau balsavote? Baigiame.